balsuosime nedelsint po šių diskusijų. Pradėsime <clears throat> nuo balsavimų dėl rezoliucijos projekto dėl paties Tailande. Vyks vienkartinis balsavimas dėl bendros penkių frakcijų pateiktos rezoliucijos. Pakeitimų nėra, taigi iš karto balsuojame, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuosime dėl penkių frakcijų bendro rezoliucijos projekto dėl teisės į mokslo Padniestrės regione. Dėl ketvirtosios <clears throat> pastraipos ponas Prėda pateikė žodinį pakeitimą. Originaliai teksto versijai prašau įsijungti mikrofoną. Ačiū, ponė pirmininkė, siūlau ketvirtosios pastraipos pabaigoje įtraukti papildomą nuostatą susijusią su e, vasario penktosios dienos mokyklos direktoriaus ir buhalterio sulaikymo, ar kas nors prieštarauja, ne, tuomet balsuokime, kas už, prieš susilaiko pritarta. <clears throat> Devintoji pastraipo originali versija, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. A konstatuojamoji dalis iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko taip pat pritarta į konstatuojamoji dalis originalią versiją su žodiniu pono priedos pakeitimu. Prašau pristatyti, ačiū ponė pirmininkė. Kaip ir ankstesniu atveju, norėčiau atnaujinti teksto redakciją ir papildyti atitinkamą informaciją <clears throat> apie mokyklos direktoriaus ir buhalterio sulaikymą tuo metu, kai jie ir vairuotojo, tuo metu, kai jie gabeno <clears throat> mokyklos mokytojų atlyginimus, ar kas nors prieštarauja, ne. Um, už prieš susilaiko pritarta. O konstatuojama dalis kolega Riepočius siūlo žodinį pakeitimą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir techninio pabudžio pakeitimas. 2014 metų rugsėjo mėnesis. Čia yra patiktas, ar reikia jį pakeisti rūpiučio mėnesiu. Tai yra nedidelis pakeitimas, tačiau Tokiu būdu suderintume mes skirtingas dokumento versijos. Tikiuosi, kad frakcijos e, kitiems parlamento nariams šis pakeitimas bus priimtinas, ar kas nors prieštarauja, ne. Tuomet balsuosime. A, yra prieštaraujančių. Ponas Prieda. Tačiau vieno nepakanka. Taigi balsuokime e, dėl e, šio kaž... konstatuojamosios dalies, o su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko pritarta, bet pasitiksinkime elektroniniu būdu dėl o konstatuojamosios dalies. Pradame balsuoti. Haben alle abgestimmt? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. So, dann kommen wir zur Entschließung als Ganzes. Balsuokime dėl visos rezoliucijos. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. Paskutinis šios savaitės ir šios dienos balsavimas dėl rezoliucijos Bahreino tema Nabilo Radžabo Alhavajos ir Ibrahimo Šarifo atveju. Keturios frakcijos pateikė rezoliucijos projektą. Balsuojame dėl aštuosios pastraipos dviejų dalių, kas už pirmąją, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas aštuntosios pastraipos, kas už prieš susilaiko atmesta. Devintasis, devintoj pastraipa, <clears throat> original versija iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. Dešimtoji pastraipa iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš, susilaiko pritarta. 12 pastraipa trečiasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. 14 pastraipa antrasis pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. Suokime vardiniu būdu dėl viso rezoliucijos pasiūlymo, pradedame balsuoti. Visi balsavote, balsuoti baigiame vienbalsiai pritarta, septyniems kolegams susilaikius. Sveikinu visus rezoliucijų autorius, linkiu geros kelionės namo. Ponas Odį dėl darbo tvarkos dar norėtų. Gerbimas pirmininkas, aš e, norėjau paprašyti žodžio, kai balsavome dėl parlamento rezoliucijos e, dėl komisijos pasiūlymo, dėl e, CO2 emisijų mažinimo, bet man nebuvo tai ta žodis tada, kai aš jo prašiau. Norėčiau pakalbėti apie kalbystę. Reglamentas, dėl kurio mes uh, uh, balsavome, kurį um, svarstėme, nėra uh, puslapyje Sense and Direct ir nėra jo išversta į kitas kalbas. Tai tikrai e, labai kenčia daugiakalbiškumui, kurį mes e, palaikome. Aš norėčiau tą klausimą iškelti kaip tik plenarnėje sesijoje ir e, noriu akcentuoti ir prašyti, kad būtų fiksuoja tai, jog daugiakalbystė tik tai jos būklė blogėja Europos parlamente. Ačiū kolegai Odin, tai yra labai svarbus ir jūsų klausimas pasakymas buvo dėl darbo tvarkos. Pabandysime įsiaiškinti šias e, aplinkybės. Šio pošio protokolas bus išdalintas tvirtinti kito posėdžio pradžioje, jeigu niekas neprieštaraujam. Tuomet patvirtintos rezoliucijos bus perdotos jų adresatams. Prie, e, pasakančių prieš nematau, taigi skelbėme Europos parlamento.